frakcijai. Man didelė garbė kalbėtis šį vakarą čia su jumis, kaip paskirtasis komisijos narys atsakingas už tarptautinį bendradarbiavimą ir vystimasi. Europos e, komisijos tikslas šioje srityje yra sumažinti skurdą žmonių labui. Tai yra dalis mūsų bendrų vertybių. Mes pasisakome už tai dėl solidarumo. Vis daugiau e, žmonių e, tampa, e, viduržėmio jūra tampa e, karstu, bandant e, atkeliauti Europos Sąjungą. Turime pareikšti solidarumą su šiais žmonėmis. Vis daugiau moterų kenčia seksualinį smurtą daugelis žmonių yra persekiojami dėl to, kad priklauso kuriai nors mažumai. Kuomet Afrikoje vis daugiau terorizmo apraiškų ir e, jaučiame tiesioginę grėsmę ir Europoje. Plečiant e, palankesnę verslui aplinką, e, galime padinti prekybos srautus ir išnaudoti kuriamas sąlygas savo labai. Europos Sąjunga labai stengiasi vyst, lyderiauti vystimosi srityje. Kartu su valstybėmis narėmis yra didžiausia pasaulio e, do, donorė ir teikia daugiau negu pusę vystimosi pagalbos lėšų pasaulyje. Europos Sąjunga yra viena pagrindinių partnerių vystymos, prekybos partnerių vyst, besivystančioms šalims ir skatina technologijas, inovacijas, invest, investicijas ir verslumą. Europos Sąjunga nori e, būti lyderė ir dviejų strateginių procesų, kurie reikšmingai apibrieš vystimosi politiką artimiausiame dešimtmetyje, tai yra po 2015 metų darbo atvarkė ir darybos dėl um, tolesnio kotonų susitarimo. Pirmasis prioritetas yra ambicingas tikslas dėl, dėl tvarkos po 2015 metų. Dabartiniai tūkstantmečio vystimosi tikslai um, leido pasiekti nemažai pažangos, mažinant skurdą. Um, Ir dabar dėl tarptautinės bendruomenės veiksmų pavyko per dešimt metų sumažinti skurdą per pus. Vis mažiau žmonių e, eina miegoti alkani, mažiau vaikų miršta dėl e, lygų, kurių iš tikrųjų galima išvengti ir vis daugiau vaikų, ypatingai mergaičių, gali eiti į mokyklą. Galime didžiuotis šiais pasiekimais, tačiau neturėtumėm būti visiškai patenkinti. Moteriai Afrikoje tikimybė mirti gimdant yra 29 kartus didesnė negu moteriai Europoje. Apie, 70, apie 750 milijonų žmonių visame pasaulyje neturi prieigos prie saugaus geriamo vandens ir, um, e, vis, ir virš 3 milijonų vaikų kasmet miršta dėl to. E, kad neužtikrinama pakankama mytyba. E, dar labiau nerima keria neligybė ir geografiniai skirtumai. Azija ir Latinų Amerikos šalis demonstruoja nemažą pažangą, tačiau e, Subsaharos regionas Afrikoje vis dar šlubuoja ir, pavyzdžiui, 120 e, milijonų žmonių daugiau gyvena visiškame skurde negu prieš 20 metų. Tardamiesi dėl 2000 dėl po 2015, po 2015 metų galiosančios tvarkos mes turime atsižvelgti į socialinius, ekonominius ir aplinkosauginius e, veiksnius. Turime e, visur įtraukti lyčių lygybės, žmogaus teisų, demokratinių vertybių aspektą. Ir siekti taikos ir saugumo pasaulyje. Be abejo, bus didžiulis iššūkis visus šios aspektus suderinti ir pasiekti tvark, visapusišką, universalę e, darbo tvarkę, kuri galios visoms valstybėms, tiek skurdesnėms, tiek turtingesnėms. Tačiau tai yra iššūkis, kurio galime imtis. Naujoji darbo tvarkė, naujoji tvarka numaty, numatys puikias galimybės perdėlioti ar perorientuoti pasaulinės pastangas, geriau padėti besivystančioms šalims, siekiant e, sukurti čia tvarias ir įtraukęs visuomenės ir prisijimti atsakomybę už savo pačių pastangas. Vienas iš e, svarbių elementų, galvojant apie procesą po 2015 metų, bus vystimosi pagalbai skiriamos lėšos ir be abejo įgyvendinimo priemonės. Visiškai sutinku su e, išrinktuoju komisijos pirmininku Junkeriu, kad visos valstybės narės turėtų didinti pastangas, bandydamos atsižvelgti į jungtinių tautų tūkstantmečio tikslus ir investuoti mažiausiai 0,7 procento savo nacionalinio vidaus produkto vystimosi, vystimosi pagalbą. Valstybės narės E, šiam tikslui įsipareigojo iki 2015 metų. Tačiau e, matome, kad e, tikslo pasiekti dėja nepavyks. Turime suvokti, kokios ekonominės problemos šiuo metu vyrauja Europoje pastaruoju metu. Ir dėl to valstybės narės raginčiau vis dėlto atsižvelgti į įsipareigojimus bent jau ateinančiam laikotarpiui. Siekiant maksimizuoti teikiamos vystimosi pagalbos poveikį, mes turime be abejo išnaudoti visą potencialą, didinti veiksmingumą, koordinuoti donorų tarpusavio veiksmus. Mes turime įtraukti ir kitus partnerius į šią veiklą ir pasitelkti ir nacionalinius resursus, įtraukiant e, kovą su mokesčių vengimu, turime kurti sažiningą ir veiksmingą mokesčių sistemą. Mes turime uh, išnaudoti visas finansinės priemonės, kurias turime ir įtraukti taip pat ir besivystančias šalis kaip partnerės e, plėtojant e, veiklą orientuotą į didesnį augimą ir e, sažiningą darbą. Naujoji tvarka be abejo turės įtraukti ir verslo, ir, civil, ir pilietinę visuomenę, ir paprastus žmonės. Taip mes sukursime pasaulinę partnerystę ir visi susiję veikėjai galės dirbti petys į petį, e, siekdami E, bendrų tikslų. E, mano antrasis prioritetas yra pradėti darybas dėl tolesnio kotonų susitarimo. Dabartinis susitarimas yra labia, visa, visapusiškiausias šiaurės ir pietų e, šalių sustarimas pasaulyje. Ir iki šiol tai buvo nemažas pasisekimas, kuriuo galime ir toliau remtis. Naująją tvarką rengiant reikės E, reikės prisiderinti prie naujos realybės, atsižvelgti į 2015 metų ir vėlesnio laikotarpio rezultatus. Negalime tiesiog tęsti taip, kaip anksčiau. Turime plėtoti stiprią partnerystę su Afrikos ir Karibų jūros regiono šalimis ir galvoti apie bendras vertybės, kurias sieksime įdėkti šiuose šalyse ir regionuose. Turime kartu susėsti ir padiskutuoti apie tai, kaip plėtoti toliau savo partnerystę. Vienas pirmųjų žingsnių, kuriuos pradėsiu, yra artimiausiais metais prasidėsiančios dėrybos ir bendros diskusijos dėl e, jungtinių mūsų pastangų. Trečiasis prioritetas, į kurį kreipsiu dėmesį, bus politikos priemonių dermės, dermės siekimas pasaulyje. Pasaulyje ryšiai tampa vis glaudesni ir tarpusavyje persipinę. Galvojant apie taiką ir saugumo siekimą, mes turime imtis veiksmų energetikos, klimato, kovos su klimato kaitas rytyje, žemės ūkėje, prekyboje. Turime e, į visas šias politikos priemonės įtraukti uh, E, lygių galimybių aspektą, pagarbą žmogaus teisėms, numatyti tinkamą prieigą prie sveikatos priežiūros paslaugų, švietimo, e, mokslo, darbo judumą garantuoti ir e, kitus dalykus. Sąjungoje mes būtent siekiame visų šių tikslų ir stengiamės formuoti politikos priemonės taip, kad būtų į tai atsižvelgta. Mes sieksime visomis politikos priemonėmis e, derinti veiksmus tarpusavyje. Konsultuosimės su e, kitais komisijos nariais, kaip ir žadėjo išrinktasis pirmininkas Junkeris. Nes turime, pavyzdžiui, derinti ir humanitarinę pagalbą, ir prekybos politiką, ir migracijos politikos priemonės tarpusavyje e, siekdami sinerginio efekto. Jeigu būsiu paskirtas patvirtintas komisaru, sieksiu pagerinti e, politikos priemonių dėrėjimą vystimosi pagalbos srityje. Sieksiu pažangių stebėsenos metodų dėgymo ir e, naujų iniciatyvų numatymo. Bandysiu įsitraukti į dialogą su kitais e, kolegomis komisijoje. Pone pirmininkė, gerbiami nariai. 83 Europos, 3 procentai ES piliečių mano, kad svarbu yra padėti žmonėms besivystančiose šalyse. 61 procentas mano netgi, kad reikėtų didinti teikiamą vystimosi pagalbą, o 70 procentų europiečių galvoja, kad e, padėdami besivystančioms šalims mes padedame taip pat ir patys savo. Tačiau turime parodyti, kad e, vystimosi politika e, yra e, visų mūsų bendro darbo rezultatas ir turi būti geriau matoma. Kitai, kitie me, kiti metai bus skelbiami Europos vystimosi metais, todėl tai yra puikia galimybė uh, įtraukti ir piliečius į šią veiklą ir parodyti jiems, kaip veikia vystimosi politika ir kaip jį pastarnauja mums visiems. Pone pirmininkė, gerbiami nariai, jeigu būsiu patvirtintas komisijos nariu, sieksiu testinio ir glaudaus bendradarbiavimo su parlamentu. Tęsiu tiek įsipareigojimus dėl strateginio ir struktūrinio dialogo, tiek reguliaraus neformalaus dialogo su jumis visais. Toks dialogas bus esminis ramstis, galvojant apie darybas dėl e, darbo atvarkės po 2015 metų ir siekiant, kad ES kalbėtų vienu balsu ir gintų šią viziją. Tikiuosi,